pareigūnai, su kuriais buvome susitikę, labai gyrė mūsų komiteto veiklą. Per šešis mėnesius buvo surinktas kelios dešimtis posėdžių, taigi dėkojame dar kartą už parodytą pasitikėjimą. Pirmininkas, linkime ir toliau sėkmės jūsų komiteto veikloje pagal 187 straipsnio pirmąją dalį Konstitucinio reikalų komiteto siūlymų pagal 211 taisyklę ketvirtąją jos dalį buvo patvirtinta komiteto teikta interpretacija, niekam neprieštaraus. Pradėkime balsuoti dabar. Balsuosime dėl Moreiros pranešimo makrofinansinė pagalba Kirgizijos Respublikai. Vardinis balsavimas balsuoti pradėme.